E, misijų e, ir rezoliucijos, e, diskusija apie Kazakstaną ir Evgenijos Hotifso atvejais. Ir norėčiau suteikti žodį poniai Hotala dviem minutėm. Pone pirmininkė, aš norėčiau pakomentuoti ankstesnę diskusiją tokiu būdu. Aš esu žmogaus teisų e, pakomitečio pirmininkė ir aš e, parlamento biurui siunčiau laišką. Jame prašiau, kad mes iškeltume šias diskusijas čia. Ir taryba bei parlamentas e, ir kiek įmanoma daugiau narių galėtų, turėtų galėti dalyvauti šioje diskusijoje, nes parlamento prestižas yra E, visada sumažėja dėl to, kad čia dalyvauja tiek mažai žmonių. Kazakstanas yra labai svarbi valstybė e, Vidurio Azijoje, ir, o jie pirmininkausia SBO kitais metais. E, todėl labai svarbu užtikinti, kad būtų baudžiama už nusikaltimus tinkamų būdų toje šalyje, kuri kitais metais vykdys tokią svarbę užduotį. Todėl mes turime e, kreipti skirtingą dėmesį į Evgenijo Šoptiso atvejį. Jis buvo pripažintas kaltu dėl žmogžudystės ir nuteistas keturiems metams kalėjimo po to, kai e, nubloškė pėstį. Mes turime atsižvelgti į tai, kad ir pačioje SPO kilo klausimai dėl to, ar buvo, nepa, nebuvo pažeistas e, teisės į sąžiningą teismą principas. Tai e, turi būti užtikrinta Kazakstano teisėje. Taip pat turime šitą klausimą aptarti kartu su taryba ir komisija, kad jie darytų spaudimą dėl sąžiningo teismo. Pone pirmininkė. Europos parlamentas gali tarti žodį dėl to, kaip Vidurio Azijos šalis gali sustiprinti savo teisės viršenybės principą. Ačiū. Paleckis, Marfil. Ačiū. Dabar kitas kalbėtas ponas Paleckis. Artėjant pirmininkavimui Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje, Kazakstanas dėja tolsta nuo įsipareigojimų lygiuotis į europinius standartus. Šalis nepateisinamai pabrėždavo savo ypatingumą ir specifiką, nesižvelgia į ESBO rekomendacijas dėl rinkimų įstatymų ir žiniasklaidos laisvės besikartojantys žmogaus teisų pažeidimai ir jų gynėjų teisiniai persekiojimai vis labiau kelia abejones ar ši valstybė gali tinkamai vadovauti organizacijai kovojančiai už demokratinių principų įgyvendinimą. raginame astaną imtis konkrečios pažangos demokratizacijos žmogaus teisių apsaugos teisės viršenybės žiniasklaidos laisvės srityse. žmogaus teisių aktyvistų jevgenijaus žovčio o taip pat jesingepovo ir duvanovo teisminiuose procesuose būtina tinkamai ir skaidriai taikyti tarptautinėmis teisų konvencijomis grindžiamus kazachstano įstatymus. reikia tikėtis ir reikalauti kad nuosprendžiai būtų bešališki kad kaltinamųjų dalyvavimas žmogaus teisių sąjūdyje neturėtų pasekmių nuosprendžiui. raginame tarybą iškelti šių žmogaus teisų gynėjų bylų klausimą kitame es kazachstano žmogaus teisų dialogo susitikime spalio mėnesį. kviečiame europos komisiją pasiūlyti intensyvią pagalbą kazachstanui jam besiruošiant pirmininkauti esbo kad ši tar, svarbi tarptautinė organizacija nebūtų kompromituojama. ačiū. Two parts, president first of all i would like to express my sympathy to the family of the victims of the car accident. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau išreikšti užuojautą e, šeimos nariams e, to žmogaus, kuris žuvo per nelaimingą atsitikimą, su kuria susijęs Evgenijus Žoftis. Taip pat noriu išreikšti susirūpinimą dėl dabartinės situacijos, kurioje yra Evgenijus Žoftis. Uh, neginčiamai, jeigu žmogus padaro baudžiamąjį nusikaltimą, jis, e, jam turi būti taikomos e, teisinės sankcijos nediskriminuojamai. O dabar e, tas žmogus, Evgenijus Šoftis, yra žmogaus teisų gynėjas, advokatas ir jis gerai žino, kokia yra situacija. Tačiau turime užtikrinti, kad Kazakstano valdžios institucijos nepasinaudotus E, tą situaciją savo pačių naudai. E, jo e, pono Šoptuso negalima ginti už tai, kad jis gina žmogaus teises Kazakstane ir yra labai kritiškas, kritiškai pasisako dėl situacijos Kazakstane. Kazakstano valdžios institucijos turi užtikrinti visišką skaidrumą, teisės viršenybę ir taip pat turi užtikrinti sąžiningą tyrimą, sąžiningai ištirti šio incidento aplinkybės ir peržiūrėti Evgenijo Žoftiso nuosprendį. Ačiū. Következő felszólaló Elizabeth Jégl asszony, kettő percben. Jums pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai, leiskite man pirmiausiai konstatuoti, kad mano frakcija buvo iš pradžių labai nustebusi priimti, siūlant skubos tvarką priimti rezoliuciją dėl šio įvykio. Liaudės partijai yra labai svarbu konstatuoti, kad nepriklausomo teismo priimami sprendimai negali būti kvestionuojami, nebent e, tie sprendimai būtų priimti e, tokiamis aplinkybėmis kaip Irane, kuomet teismo procesai buvo aiškiai parodomieji ir nesivadovaujantis teisinės valstybės elementais. Todėl mes pirmiausiai turime priimti domen šį teismo sprendimą, taip pat priimti domen, kad eismo įvykio metu žuvo žmogus, konstatuoti, kad mes apgailestaujame dėl šios mirties, tačiau taip pat turime konstatuoti, kad įvyko šio eismo įvykio teisinis e, vertinimas ir procesas, turint omenyje, kad e, kalba eina apie žinomą žmogaus teisų gynėją, turime svarstyti šį klausimą šiandien ir tą daroma. Europos liaudės partija pripažįsta Kazakstano pažangą siekiant demokratijos ir teisinės valstybės, e, užtikrina šią Kazastanui savo paramą ir ragina jį toliau žengti šią kryptimį. Kalbant apie šį konkretų atvejį, mes raginame Kazakstano kompetentingas institucijas pristatyti visuomeniai kaip įmanoma daugiau išsamesnės informacijos apie šį įvykį ir suteikti galimybę ponui Žoftisui at, apskūsti e, apeliacinę kasacinę tvarką teismo sprendimą, nes tai būtų taip pat ir į naudą rengiantis Kazakstanui pirmininkauti ESBO. Ponas Stevenson, ačiū pirmininkė. Aš sutinku su ponė Jėglė. Mane labai nustebino, kad mes čia Strasbūro parlamente skubos tvarka turime diskutuoti apie eismo įvykį Kazakstane, kurio metu tragiškai žuvo žmogus, kuomet už mašinos vairo tą, tą žmogų partrenkė sėdėjo žmogaus teisų aktyvistas. Ir e, tas žmogaus teisų aktyvistas buvo e, uždarytas į paprastą kalėjimą, kuris rezoliucijoje yra apibūdinamas vos ne kaip e, koncentracijos stovykla. Aš manau, kad tokios diskusijos apie žmogaus teisų pažeidimus kenkia mūsų pačių autoritetui. Ar mes iš tikrųjų dabar rimtai manome, kad šis teismo sprendimas buvo per griežtas už e, tokį e, padarytą nusikaltimą. Tai yra politiškai motivuota rezoliuciją ir aš iš tikrųjų labai apgalėstauju, kad ji pateko mūsų darbo tvarkį. Tikiu, kad rezoliucija bus priimta tik tai su atitinkamomis pataisomis. Ačiū, panas Vaičiakovskis dabar. Ačiū, panė pirmininkė. Man taip pat susidaro panašus įspūdis, kaip ir kolegai kabėjusiam prieš tai, panai Stevensonui, Kazakstanas yra svarbi valstybė, deda didelės pastangas siekdamas stiprinti demokratiją. Iš tikrųjų šiuo metu nėra valstybė, kuri įdėgusi visiškai demokratijos standartų, šiek tiek Kazastavo pažįstu, kelis kartus ten lankiausi, tačiau demokratijos situacija ir žmogaus teisų tikrai yra žymiai geresnė nei kaimininėse regiono valstybėse ir ten nėra tokių įvykių kaip Rusijoje, kuriuos neseniai aptarėme, todėl pritariu pono Stevensono nuomonį, dėl to, kad Europos parlamentas neturėtų statyti ant kortos savo patikimumo ir autoriteto, reikšdamas nuomonę dėl dramatiško eismo įvykio. Galbūt kaip nors kitai būtų galima buvę tą išsiaiškinti, bet tikrai neprimant rezoliuciją, nes tokiu būdu mes nuvertiname mūsų priimamas savo pačių rezoliucijas ir jeigu toliau taip elgsimės, tai jas apskritai nebus kreipimas dėmesys. Manau, kad šis klausimas nenusipelno e, tokių diskusijų ir rezoliucijos prieimimo. Ačiū, pirmininkas. Ačiū. Dabar pradėsime spontaniškus pasakymus. Rita Korhola pirmoji pasisakys. Kazakstanilla on tärkeä turvallisuuspolitiikka. Pone pirmininkė, ačiū. Kazakstanas atlieka labai svarbu saugumo politinį ir ekonominį vaidmenį. Jis vis daugiau bendradarbiavo su Europos Sąjunga. Jie pažadėjo teis, pagerinti teisę, te, žmogaus teisų situaciją šalyje, nepaisant to, kad buvo nuolat sekami, jie e, sugriežtino žiniasklaidos kontrolę. Taip pat e, nuolat pasitaiko veiksmų nukreiptų prie žmogaus teisų gynėjus. Tai kelia diskusijas ir aišku, pati šalis turi būti suinteresuota, kad būtų ištirti tokie atvejai. Ačiū. Posseltūr. Ja, Herr Präsident, zunächst einmal möchte ich sagen. Voseltas. Pirmininkė, džiaugiuosi pirmiausiai, kad ponia Hautela jau sugrįžo tarp, į mūsų tarpą, tačiau keletą metų jos tarp mūsų nebuvo ir pirmininkaujant Čekijai ir Vokietijai tarybos atstovai ketvirtadienį būdavo salėje. Aš nemanau, kad mes turėtume nukelti diskusijos laiką, kadangi negalima visų klausimų aptarti trečiadienį, mes turime priversti tarybą ketvirtadienį po pietų atvykti pas mus. Antras pastebėjimas, aš iš tikrųjų manau, kad šis atvejs sudėtingas, tačiau būtent. E, atsižvelgiant į tai, kad negalime pasitikėti Kazakstano vyriausybę, pirmiausia dėl žmogaus teisų turime reikalauti, kad būtų atliktas objektivus tyrimas ir todėl aš čia palaikau Elizabet Jėglę. Mes pasirašėme po šią rezoliuciją reikalaudami objektivaus tyrimo, kad niekas nebūtų paslėpta arba pagražinta. Ačiū. Baigėsi spontaniškų pasisakymų laikas. Ir dabar suteikiu žodį komisarį. Has... Pirmininkė. Balance. Uh, violations during the trial of Kazakh human rights defender Mr. Evgeny. Pirmininkė, komisija su dideliu rūpešiu stebėjo uh, tą teismą, kurio metu buvo teisiamas uh, Evgenijus Evgenijus Žoftis. Ir Buvo atmesti kaltinimai, e, Kazakijos e, valdžios institucijos atmetė kaltinimus, kad viskas buvo nuspalvinta politiškai. Komisija praneša, kad SBO nuolatinė taryba e, atsižvelgia į tai, kokie buvo rimti tariami pažeidimai šia, per šį teismą. Ir mes norime užtikrinti, kad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 Dabar kitas mūsų darbosarkės klausimas, e, tai yra e, dėl Sirijos Muhammado Al-Hasani atvejis.